przewodniczący! Nein, nein, das macht er doch nicht. Der Sache versucht es trotzdem managen, aber. We didn't shake our hand, but probably it was not seen. Naja. micro is on. Okay. Colleagues, good afternoon. Please take your seat. We will start in. Gerbiami kolegos, prašau užimti savo vietas. Pradėsime darbą po vienos minutės. Prašau, užimkite savo vietas.